Per favore, gli onorevoli parlamentari che... Gerbiami parlamentarai, kurie ne aiškins, kaip ir dėl ko balsavo, prašom išėti iš salės. Dabar reaguosime į Auštrevičiaus e, pranešimą, ponas Mamikins. Honorevole Mamikins, ponas Mamikins. Mhm. Nu, godātie, paldies priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Šodien mēs. Gerbiami kolegos. Šiandieną patvirtiname rezoliuciją dėl Moldovos. Aš balsavau už, nes manau, kad procesas prisiderinimo labai svarbus e, Moldovos gyventojams. Jie turės perspektyvą, galimybę prisijungti prie ES, bet taip pat uh, politinis elitas turės e, paskatą gyvendinti, paskatas gyventi svarbės reformas. Tai sustiprins ir visuomenės pasikeimą, ji sieks pokyčių. Aš prisimenu, kai buvo mano šalyje penk, prieš penkiolika metų mes turime uh, žiūrėti, kad žmo, užtikrinti, kad žmonės matytų kažkokią baigti e, proceso ir kad e, žmonės vertintų ES kaip gražų tiklą, o ne, tikslą, o ne kažkokią struktūrą. Mes turime kalbėti ir e, siekti palaikyti dialogą su Padniestrės e, gyventojais. Aš esu pranešėjas dėl Gruzijos ir tikiuosi, kad mes taip pat palangų sprendimą priimsime gruodį. Dabar noriu pakartoti, kad e, visi, kas nesidomi šią diskusiją, išeikite iš salės tyliai ir leiskite kolegoms pasisakyti. Ponas Pošpišil. Dėkoju, pirmininkė. Man buvo labai malonu pritarti šios dienos balsavimui e, dėl asociacijos sutarties su Moldova. Aš esu iš Čekijos ir labai gerai prisimenu, kaip, daug, kaip gali padėti tokie sprendimai. Pirmiausia, sustiprinami prekybos komerciniai ryšiai, taip pat e, Tai turi platesnį politinį atgarsį. Moldova dabar žengia Europos integracijos keliu, turi e, tam tikrą viziją ir neturėtų nebeturi pasikliauti tik Rusija. Ateityje, mano nuomonė, turėtume sustiprinti dar diskusijas. Aš Čekijoje buvau teisingumo ministras ir e, turėjau garbės e, dėrėtis su Moldova. E, apie Moldovos teisingumo sistemos reformą. Mes turėtume paremti tai, e, stiprinti teisinės valstybės pagrindus, e, padėti jai kurti deramas struktūras. Norėčiau pasveikinti Moldovą e, dėl šio sprendimo. Dabar ponas Bogovič. Dėkuoju, pirminkė. Man taip pat Džiugu, kaip ir kiti kolegos prisimenu tą laiką, kai mes siekime suartėti su Europos Sąjunga. Remiu e, laisvosios prekybos zoną e, vaisiams daržovėms. Aš Žemės ūkio komitete buvau šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Esu pats ūkininkas, auginu vaisius, ir žinau, e, ką reiškia, kai žinai, kad galėsi laisvai prekiauti, pardavinėti savo e, produkciją pagal teisingas, sąžiningas taisyklės. Mes e, nesakome, kad Europa nori kolonizuoti Moldovą ar kad Rusija siekia tą patį padaryti, bet reikia užtikrinti geriausias sąlygas Moldovai nematau pono Čirijo, ponas Hananas. Ačiū, ponė pirmininko pavaduotojau. Kiekviena šalis susijusi su Rusija kada nors e, patyrė Putino revanšistinių ketinimų e, spaudimą. Ukrainos, Gruzijos ir Besarabijos, apie kurią kalbame dabar atveju, tai pasireiškia karinės okupacijos pavydalu. Vakarų atsakas į tą situaciją, ypač ES atsakas, dėja buvo ne, nesėkmingas e, vidurinio kelio pasirinkimas. Kai Putinas pasiūlė kurti Eurazijos muitų sąjungą, besidrėgiančią iki Vladivostoko, nusprendėme, kad Rusija yra strateginis mūsų partneris ir nekreipti dėmesio į vidinius klausimus ir stiprinti pasienio valstybės ir eiti tokios politikos keliu. Tačiau nėra prasmės e, tai daryti, nes ir, ir sutikti su Kremliaus planu, nes kai kas moka u, už. Tai už tai kaina ir tai yra žmonės, kurie gyvena Rusijos paribėje esančiose šalise. Ačiū toliau, pane Morvaje. Ačiū. Kolegos, noriu pasakyti, kad aš nebalsavau už asociacijos susitarimą nenoriu balsuoti dėl dar vieno kolonizavimo etapo už tai, kad būtų užtikrintos naujos rinkos. Mano kolega Transilvanijos palaiko šį pasiūlymą, nes jis mano, kad tai yra vieningos Europos e, kelias Negalėjau užduoti e, klausimo pagal mėlynąją kortelę, bet dabar noriu pasakyti jam ir visiems kitiems, kad tai nėra tiesa, kad, kad tai nėra tinkamas sprendimas, nes jei tai būtų sprendimas, egzistuotų Transilvanijos autonominis regionas ir galimybė į apsisprendimą. Suvienita Europa neišspręs visų problemų nei Bekešo dekretai šiandieno Slovakijoje nesprendžia jokių klausimų. Taip pat neišsis per dėrybas su Serbija neužtikrinome vojvodinai apsisprendimo teisės. Ir kai kalbame su Ukraina, niekada neminime vengrų mažumos apsisprendimo teisės gyvenančios vakarų Ukrainoje. Pone pirmininkė, sako ponas Vulf, mūsų partija ir mūsų frakcija priešinosi šiam keitimui ir bandymą ir Moldovos tolesnį ekspansiją į Europos Sąjungą. Mes aiškiai pasakėme, kad dar kartą Europos Sąjunga veikia kaip agresyvi kolonijinė jėga. Mano šalis pra, yra praeitie prieimusi sprendimą, jog būtina uh, uh, užtikrinti ekonominį vystimąsi šalių esančių mūsų įtakos sferoje. ES nori kontroliuoti Moldovą. Relgdamasi taip, ES elgesi kaip vaikas, bandydamas gazdinti Rusijos mešką, kurios įtaka regione yra didžiulė. Vietoj e, išmintingų dėrybų su Rusija kelio šia, šiame parlamente yra tų, kurie mano, kad užsipuldami Rusiją kažkaip priversime ją a, atsiskaityti iš praeities nuodėmės. Tai nėra išmintinga politika, tačiau niekas ir nesitik iš ES išmintingos politikos. Passiamo ora alla raccomandazione. Ačiū dabar prie rekomendacijos. Pereinama, ponas Kanan. Deja, jisai neįsijungia mikrofono. La parola onorevole Gil. Ačiū, ponas Džil. Dėkuoju. Asociacijos susitarimas yra e, vienas žingsnis link pilnateisės narystės. Jeigu pasižiūrėsime į dabartinę situaciją, susiskaidimą tarp, santykiuose tarp Rusijos ir vakarų, ypač ES, nekalbant apie humanitarinę ir karinę krizę, kurią matome Ukrainoje Svarbu, kad visi dalyviai labai protingai viską atsargiai žiūrėtų. Asociacijos susitarimo su Moldova pasirašymas, išpa, ypač galvant apie Padniestrę, e, gali dar labiau pagilinti krizę. Ir mes, atsižvelgdami į tai, balsavome prieš Dabar Fransulika vienai minutėje. Ačiū pirmininkė. Labai pritariu asociacijos sutarimui tarp Moldovos Respublikos ir ES, kadangi tai yra labai svarbus žingsnis į priekį e, siekiant e, reintegruoti Moldovos Respubliką į Europą. Geografinė ir kultūrinė prasme Moldovos Respublika buvo ir yra e, pietrytinėje Europoje. E, politinė, geostrateginė prasme Moldova grįžta į Europą ir to šalia žmonės ir priklauso Europai. Moldovos Respublikos piliečiai e, galės naudotis asociacijos sutarties privalumais. Piliečiams to šalies reikia mūsų Europos ir ES paramos. Ačiū. Proposta dėkuoju. Toliau Šiaurės Airija. Taikos pasiūlymas. Pone Andersen, ar ji salėje? Jos salėje nėra, tuomet ponas Kartį. Uh, um, Aš balsavau už šią rezoliuciją. Už balsavau taikos procesą Airijoje ir norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Europos parlamento nariams už tai, kad patvirtino šią rezoliuciją tokia didelė balsų dauguma. Norėčiau pasakyti, kad aš esu iš pietinės pusės prie Airijos sienos ir mano rinkėjai puikiai žino, kokią žalą e, atneša konfliktas, susiskaitimas E, ištisos kartos mato, kaip žūsta žmonės dėl konflikto mūsų šalyje. Tačiau mes taip pat e, matome, kad egzistuoja dvi valiutos, e, du mokesčių režimai, kurie veikia visiškai šalia vienas kito. Norėčiau, kad parlamentas ES paremtų Europos, e, Šiaurės Airijos ekonomikos plėtotę ir kad toliau tęstųsi tas labai sėkmingas taikos procesas. Honorable Boylan. Žodis ponui Boylan. Poniai Boylan, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti šią galimybę padėkoti parlamentui už galimybę balsuoti už rezoliuciją. Balsavau už šį pranešimą dėl Airijos taikos proceso ir manau, kad e, balsavimas didelę daugumą atspindi, kad tarptautinė bendryje susirūpinusi aklavėte taikos procesuose E, Šiaurės Airijoje. Esu užimtumo komiteto narė ir man ypač džiugu, kad pranešime yra nuorodos dėl būtinybės siekti tolesnės ekonominės ir socialinės raidos, kad, kad būtų sutvirtintas taikos procesas. Tai ypač aktualu atsižvelginti tai, kad torių vadovaujama vyriausybė šiuo metu bando uh, E, taikyti neteisingas kvotas gerovės rytyje skurdesniems Šiaurės Airijos piliečiams. Mes, e, mes e, nepritarėme šiems išlaidų skirtų Šiaurės Airijai mažinimams ir aš noriu paraginti Šiaurės Airijos partijas išreikšti tokią pat poziciją. Ačiū toliau, rodys ponui Hanan. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Prieš porą savaičių Martinas Šulcas, parlamento pirmininkas, pareiškė, kad Šiaurės Airijos taikos procesas yra didžiulis Europos pasiekimas. Na, jeigu tau taip tinka, Martinai, tai žinoma pasiekimas. Ir niekas nenorėtų grįžti į neramumų laikus, kurie e, sužaloja visą kartą. Ir vienoj vienapus sienos yra Alsterio katalikai, kit, kitapus Škotijos presbiterijonis. Tačiau sukūrėme situaciją, kur, kurioje visada ta pati partija yra valdžioje ir ją remia tas viešasis sektorius, e, kurį jį finansuoja. Šiaurės Airijos e, BVP e, skiriamas visos Junktinės karalystės yra 71 procentas, daugiau negu Sovietų sąjungos laikais. Žinome, kad e, politikai esantis vyriausybėje negali nurimti, nes to jiems neleidžia padaryti opozicija. Tačiau negalime tos šalies laikyti visiškai demokratišką valstybę. Toliau žodis ponui Sogor. Ačiū pirmininkė. Šiaurės Airijos taikos procesas nežiūrint e, pasiekto sulėtėjimo, yra labai geras pavyzdys. Svarbu, kad susijusios partijos ir toliau elgtųsi konstruktyviai ir kad dėrybos dėl taikos būtų pavyzdžių kitoms bendruomenėms. Europa turi dalyvauti taikos procesuose. Tačiau reikia nepamiršti ir konfliktų pre prevencijos valstybėse narėse, taip pat ir vakarų Balkanuose yra daug problemų dėl ne, nenustatytų, nenusistovėjusių santykių tarp skirtingų bendruomenių. ES vaidina svarbu vaidmenį skatindama e, stabilios visuomenės plėtotę Šiaurės Airijoje. Ir Airija toliau turėtų stebėti situaciją, kad neiškiltų naujų konfliktų tarp bendruomenių, tarp abipusienos. sienos ir ES turėtų vadinti vaidmenį siekdama tuos konfliktus užgesinti. Turgais. Panas Iturgais. Dėkoju, pirmininkė. Aš pasinaudosiu kalbėjimui skirtų laiku ir pasakysiu, kad Ispanijos liaudis partija dėl įvairių priežasčių balsavo prieš. Mes manome, kad čia nėra teror, paminėtos terorizmo aukos. Taip pat atsisakyta buvo priimti pateiktą žodinį pakeitimą, kur buvo pasiūlyta pakeisti šitą teksto dalį. Ir tai yra pakankamos priežastys, dėl, galima balsu, dėl kurių galima balsuoti prieš. Taip pat norėčiau priminti pirmininkė, kad vakar buvo e, pateikti komentarai apie e, Šiaurės Airiją e, ir e, e, Baskų kraštą, e, kur vyksta e, ginkluoti susirėmimai. E, ir vienoje, ir kitoje pusėje vyksta. Ir ETA e, užmušė šimtus e, nekaltų žmonių, dėja tos teroristinės grupės e, Mm, aktyviai ir toliau veikia, atsisako sudėti ginklus, atsisako bendradarbiauti. Daugiau negu 300 žmogžudyščių dar lieka neišaiškintų e, ir dėja jie ir toliau nebaudžiami veikia. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponas Keli. Dėkoju, pirmininkė. Kaip ir Kolegos Boilin Makarti ir kiti, aš džiaugiuosi vakarykštę diskusiją ir šios e, dienos balsavimo rezultatais. Aš remiu visus veiksmus ir labai vertinu Europos parlamento ir ES norą pritarti taikos procesui Šiaurės Airijoje. Norėčiau pasidžiaugti pasiektą pažangą. Tikiuosi, kad mes ir toliau sėkmingai dirbsime ir e, stiprėsime ateityje. Dėl žodinio pakeitimo, kuris buvo pateiktas, aš žinau, kas turima buvo galvoje vakar, bet mes iš anksto tarėmės ir buvome susitarę, kad nepritarsime tokioms reformoms, nes tai turi būti siema tik su Šiaurės Airija. E, tai e, nesusijęs su kitomis dalimis ir gal tos kitos dalys galėtų žiūrėti į Šiaurės Airiją kaip tam tikrą siekėmybę ateityje. Toliau ponas Nart. Dėkoju pirmininkė. Aš esu Baskas. Mano tėvas gyveno Baskų krašte, jis, jam grėsė mirtis dėl to, kad jis nesutiko mokėti šantažuojamas teroristų. Aš negaliu pritarti tam, kad ir toliau būtų tvirtinama, jog Šiaurės Airija gali tarnauti kaip pavyzdys sureguliuojant konfliktus. Man atrodo, kad e, tai čia nebuvo pasireiš, demokratijos pasireiškimas, nebuvo leista teikti pakeitimų, nebuvo patvirt, e, priimta e, vieno kolegos, kurio brolis buvo nužudytas žodinis pakeitimas. E, jeigu būtų tai priimta, galima būtų diskutuoti. E, e, kažkaip į vieną vietą suplakami žudikai ir jų aukos ir e, kitų problemų yra. E, D dalyje ne, nekalbama apie e, abi, abipusę pagarbą ir, ir šiaip tai buvo žmonių, kurie negalvojo taip kaip teroristai ir vien dėl to buvo nužudyti. Dėkoju. Dabar Turkijos veiksmai. Ponas Bagovič. Dėkoju. Aš norėjau pasisakyti, nes šią savaitę turėjome progos susitikę su Turkijos parlamentinę grupę kalbėti apie šį rezoliucijos pasiūlymą. Mes e, e, kalbėjome ir apie Kipro problemas, tai buvo, vien, tai buvo svarbiausi diskusijos momentai. Mes kalbėjome apie Turkijos ir Kipro taikų sugyvenimą, mes norėjome, kad šiaurinė ir pietinė salos dalys geriau sugyventų ir kad e, Kipro e, dalis būtų sėkmingai integruota, bet ir kad būtų išspręsta mm, e, kad būtų išspręsta šios dalies problema. Ir taip pat mes norėtumėm gerinti santykius tarp, Kipro ir Europos, tarp Turkijos ir Europos Sąjungos. Pone Hanana, jūs daug šiandien kalbate Ačiū pirmininkė. Dešimto dešimtmečio pradžioje Kipro abi pusės labai norėjo susitarti. Esmė buvo sustarimo labai aiškiai. Tai buvo sustarimas dėl žemės ir e, pripažinimas abiejų dalių kaip lygių dalių. Bet Europos Sąjunga vienašališkai pripažino vieną pusę, kuri dabar tarsi galvoja apie visą teritoriją ir tokiu būdu Europos Sąjunga e, tarsi sunaikino galimybę susitarti abiems pusėms. Jeigu Europos, Europos Sąjunga vienašališką intervenciją e, viską sugadino. E, E, dabar matome, kad taikos planas blokuojamas, kita pusė balsavo prieš tą pasiūlytą taikos planą ir e, Kipro e, turkų dalis dabar e, tarsi priešinasi kažkokies e, bolševikams ir paskui e, pasipriešins džihadistams, bet nežinau, ar tai yra tikra mūsų sąjungininkė. You, uh, Ačiū gerbiamas pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad apgailestauju dėl to, kad šiandieną parlamentas patvirtino šį pranešimą. Jis yra nesubalansuotas, vienašališkas ir pozityviai neprisidės prie šios labai trapios situacijos. Be to dar gali susidaryti situacija, kai Turkija sustabdys e, bet kokias paž... pastangas e, siekti dvišalių dėrybų. Ir ECR e, susitiko su AK e, partijos atstovais, tai yra tos pačios šeimos partijos, mes su jais bendravome ir aš dėl to e, nepritariau šiam pranešimui, balsavau prieš jį. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sulla proposta di risoluzione sulla situazione umanitaria. Dabar išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimo dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją dėl humanitarnės padėties sudane. Ponas Hanan, ponė vicepirmininkė, pasaulis plečiasi ir e, daugia milijoninės įmonės pakeičia vis didėjantis šalių skaičius. Pavyzdys yra Pietų Sudanas. Tik Europos Sąjungoje galios yra centralizuojamos ir įgaliojimai suteikti sprendimus yra patikimi tik tai nedideliam elito būriui. Tačiau tai galbūt susijęs su tuo faktu, kad mes tikriausiai gyvename vienintelėme e, pasaulio žemynę, kuriame nėra jokios ekonomikos augimo, jokio ekonomikos augimo. Visi kiti žemynai atsigauna, o mes Europoje priartėjome prie trečiosios e, recesijos per šešis metus slengsčio. Kodėl? Todėl, kad mes atimame vis daugiau galių iš vietos ligmens ir, ir jas susigrobėme Briuselėje. Pone Džiufrida, vieną minutį. Grazie. E, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau sustiprinti tai, kad balsavau teigiamai. Vakar diskusijų metu mes pastebėjome, kad situacija pietų sudane ir toliau lieka labai rimta ir labai įtempta. Nepaisant rezoliucijos mūšiai tęsiasi ir žurnalistų nuomonė maždaug milijonas žmonių gali dar labiau nukentėti dėl lietaus sezonų, jie būti, gali įkalinti. 650 e, tūkstančiai pabėgėlių yra Etijopijoje, dėl, mes, dėl jų siunčia, mes jiems siunčiame uh, Mm, humanitarinę pagalbą, nes būtent dėl tos e, humanitarnės pagalbos iš viso pasaulio jie ir gali išgyventi. Mes remiame visas pastangas, kurios yra dedamos. Reikia, kad jungtinės tautos aiškiai ir nedviprasmiškai paremtų pastangas, kurias turime dėti toliau. Ačiū ponė Džiufrida, ponas Kengė. Dėja neįsijungęs kalbėtojas mikrofonu. Signor Presidente. Pone Kiengė. Ponas pirmininkė, parlamentas su šią rezoliuciją kreipėsi į pasaulio bendruomenę, kad būtų išspręstas, išspręstas konfliktas pietų e, Sudane. E, jau seniai, 20 metų e, tęsiasi ta krizė, 2 milijonai žuvusiųjų e, iš naujo atsiranda dabar e, nuo Liepos mėnesio viltis e, Sudano e, tautai, dėje ten ir toliau lieka tautinis e, susisk skaldimas, mes e, negalime tokiai situacijai pritarti, kad e, vaikai kenčia, kad e, kenčia pabėgėliai, kenčia moteris. Dėl to mes reikalaujame, kad įsipareigotų pasaulio bendruomenė reikalauti, kad konfliktas baigtųsi, konfliktas, į kurį trauktas visas regionas reikia, kad visa visuomenė, visa pilietinė visuomenė, moterys, kurios dalyvautų e, taikos daryboje, ruoštų sprendimą, e, kuriuo būtų nutrauktas konfliktas. Taip pat reikia numatyti ginklų embargą, nes ir toliau ginklai plaukia laisvai į šį regioną. Taip pat mes skatiname pietų Sudano e, valstybę e, paremti kotonų ir AKR susitarimus. Ačiū, poni, ponas Kenly. Ir šiandien tai bus paskutinis pasisakantysis. Ponas Kelis, e, paskutinis, bet tikriausiai ne pačios menkiausios svarbos. Norėčiau pagirti jūs E, kaip šių diskusijų pirmininką. Taip pat e, pasakysiu, jog man buvo labai malonu pritarti šiai diskusijai ir sprendimams. Mes kaip parlamentas turėtume siekti kaip galima geriau paremti Pietų Sudano žmonės. Prieš tris metus, kai susikūrė ši valstybė, daugelis žmonių sakė, kad laukia tos šalies puikiai ateitis tačiau daug e, žmonių taip pat buvo labai susirūpinę, bijojo, kaip seksis bendradarbiauti ir būtent tos baimės pasitvirtino. Reik, reiktų paraginti pietų Sudano vadovus pamiršti problemas pasinaudoti turimais ištekliais, kaip galima geriau, kad užtikrintų geresnį gyvenimą savo žmonėms. Dėl to, kaip sakiau, mielai pritariau sprendimus ir dar kartą dėkoju Jums už puikų pirmininkavimą šiandien. Ačiū. Labai ačiū, ponė Keli. Protokolas šios sesijos bus e, pateiktas kitos e, sesijos pradžioje. Pasiūlymai dėl rezoliucijų, kurie buvo patvirtinti šiandieną, e, bus išsiųsti adresatams, o posėdis dabar baigiamas. Ja.